My dear colleagues, those present in the room, I will have to... Mėly kolegos, kurie jau susirinkome, turėtume vis tik tęsti darbą, nors ne visi dar yra, o mums reikės vėliau pradėti jau balsuoti. Pradėsime nuo bendros diskusijos narkotikų tema Čia 11 mūsų darbo tvarkės punktas. Mes turime komisijos atstovę, ponę Daną Spinantą. Ji yra kovas su narkotikais generalinio direktorato skiriaus vadovė. Ir ji mums pristatys šią temą. Kokia dabar yra padėtis, ir ko galima tikėtis ateityje. Taip pat e, suteiksiu žodį ponui Giots, kuris yra Europos e, narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro vadovas, kuris pristatys 2012 e, metų metinę ataskaitą ir darbo programą 13-15 metams. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Spinant. Dėkoju, ponė pirmininkė, Salvatore Volgangai, e, parlamento nariai, kolegos iš institucijų. Man labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje apie narkotikų problemas padėti Europos Sąjungą, remiantis paskutiniu Europos narkomanijos ir narkotikų stebėsinos centro metinė ataskaita. Tai yra labai aukšto lygio visapimanti analizė, apžvelgianti narkotikų situaciją ES ir ES kovos su narkotikais politiką. Mano kolega pakalbės apie pagrindinės tendencijas narkotikų ES, o aš paminėsiu keletą bendresnių dalykų. Pradėsiu nuo to, kad e, nors ES ir sugebėjo išvengti pačių blogiausių problemų, su kuriomis susiduria kitos pasaulio valstybės, e, tokių problemų kaip živa, AIDS paplitimo, dėl e, narkotikų, kurie naudojami injekcijomis ar kitų problemų, ES ši problema stabilizavosi, tačiau vis dar yra didžiulė problema daugeliui milijonų europiečių. Per tą laiką, kol mes čia diskutuosime, tikriausiai numirs bent vienas jaunas narkomanas dėl per didelės narkotikų dozės. Apie 8 tūkstančiai žmonių per metus miršta dėl šios problemos. Nelegalus e, narkotikai atneša apie 75 milijardus eurų pelno narkotikų prekeiviams per metus. Ir e, tokios sumos leidžia jiems investuoti į nelegalią ir legalią veiklą, kuri pakerta mūsų e, ūkio saugumą. Ponės ir ponai, žinote, kad šios problemos sprendimui reikia ilgalaikio, integruoto ir daugia disciplininio požiūrio. Šis požiūris remiasi kovos su narkotikai strategija. Dabartinė strategija baigsis 2012 metų pabaigoje ir mes turime pradėti kalbėti apie naują tokią strategiją iki 2020 metų. Ji turi remtis tuo, ką mums pavyko kovos narkotikos politikoje pasiekti kol kas. Pirmininkaujant Kiprui ši naujoji strategija baigiama paruošti, tikimės, kad taryba jam pritars per ateinančias kelias savaitės. Mes labai esame dėkingi pirmininkiančiam Kiprui už tai, kad pavyko pavykti sutarimą dėl naujosios strategijos. Visų pirma, reikia pasakyti, kad buvo atlikta dabartinės strategijos išsami analizė. Aš noriu padėkoti Akolino Salvatore, kurio dalyvavimas diskusijose aptarnėjant strategiją buvo tikrai labai svarbus. Taigi naujoji strategija remsis tuo, ką mes vadiname ES kovos su narkotikais modeliu. Tai reiškia, kad mūsų požiūris yra subalansuotas, mes turime žiūrėti ir į narkotikų poreikį, ir į e, pasiūlą Tie du dalykai vienas kitą įtakoja, vadinasi, reikia subalansuotos politikos, o tai reiškia, kad mūsų politika turi remtis moksliniais e, duomenimis. Ir čia iškyla MCDDA vaidmuo. Naujoji strategija suvaidins svarbu vaidmenį užtikrinant dermę tarp įvairių politikos ryčių, į kurias reikia atsižvelgti, formuojant efektyvę kovos narkotikais politiką ir nuoseklumą tarp išorinės ir vidaus kovos narkotikais politikos. E, strategija bus įgyvenima per du vienas po kito seksančius veiksmų planus. E, komisija su busimaja ES pirmininkė Airija formuos pirmąjį veiksmų planą. Kokie bus mūsų prioritetai šioje politikoje ir kokia bus jos darbo tvarkė? Komisija parengė savo komunikatą, kuris buvo priimtas lygiai prieš metus, e, pereitų metų spalio mėnesį. Šis komunikatas e, padėjo pagrindus e, narkotikų politikos peržiūros sąrangai. Visų pirma, susitelkiama ties teisėkuros pasiūlymais dėl naujo, naujų psichoaktyvių medžiagų. Toliau ketinama toliau dirbti, kovojant su baudžiamosiamis sankcijomis už e, nelegalę prekybą ir kalbama apie sankcijas už e, prekursorių gamybą ir prekybą. Po metų Komisija jau pasiūlė pusę reikalingų teisėkuros pasiūlymų. Kovo mėnesį buvo pateiktas teisėkuros pasiūlymas dėl e, neteisėtų būdų įgyto turto konfiskavimo ir e, turto susigražinimo. O rugsėjo mėnesį komisija pateikė du teisėkuros pasiūlymus, kurių tikslas sustiprinti taisyklės, kurios leistų mums e, užkirsti kelią narkotikų prekursorių plitimui, apie teisėtas cheminės medžiagas, kurios gali būti nukreiptos neteisėtai narkotikų gamybai. Dar kiti trys tiesiekuros pasiūlymai, kurie komunikate buvo numatyti, dabar yra rengiami ir bus pateikti per ateinančius kelis mėnesius. Pirmasis bus skirtas naujoms psichoaktyvioms medžiagoms. Tai yra komisijos prioritetas. Žinome, kad tai prioritetas ir jums, atsižvelgiant į parlamento klausimų kiekį, kuriuos komisija gauna iš Europos parlamento, kai klausima, ką mes ketiname nuveikti, spręsdami šią problemą. Mes žinome, kad tai yra jums prioritetas ir todėl, kad Lybė perėtais metais šią temą buvo surengusi klausimus e, pono Sonik ir e, ponios Antonesku iniciatyva. Taigi, e, kitų metų pradžioje komisija ketina pateikti stipresnių pasiūlymų, kurių tikslas - kovoti su naujomis psichoaktyviomis medžiagomis greičiau ir efektyviau. Tikslas čia pasikeisti informaciją, įvertinti riziką ES lygmenių ir greitai išimti iš rinkos visoje ES tas psichoaktyvesias medžiagas, kurios kelia saugos ir socialinės grėsmės. Tarp kitų tiesiekros pasiūlymų yra e, pinigų plovimo direktyvos peržiūra ir ją mes pasiūlysime taip pat 2013 metais. Ponės ir ponai, lygiai taip pat svarbu, kaip ir teisėkura, yra ir mūsų kovos su narkotikais politikos įgyvenimo kokybė. Tam komisija taip pat pasitelkia visą virtinę darbo planų. Mes norime e, numatyti minimalius standartus narkotikų pasiūlos srityje. Tuo pat metu komisija dirba draugė su MCDA, formuluodama rodiklius, kurie galėtų padėti įvertinti narkotikų pasiūlą. Pereitą savaitę Volgongas ir aš kaip tik dalyvavome konferencijoje Lisabonoje, skirtoje būtent e, šiai temai. Mes tengiamės, kad e, galėtume sustarti tarp ES valstybių dėl tam tikrų narkotikų pasiūlos rodiklių. Na ir pabaigoje norėčiau keltą žodžių pasakyti apie tarptautinius santykius. ES e, dalyvauja, aktyviai dalyvauja tarptautinėme dialoge. Narkotikų tema palaiko aktyvius e, ryšius su tomis valstybėmis, kur e, narkotikai yra daugiausia gaminami arba su tranzito šalimis. E, mes stengiamės padėti toms valstybėms. E, stiprinti savo gebėjimus kovojant su e, neteisėta narkotikų prekyba. ES yra lyderė teikiant finansavimą projektams, kurių tikslas yra kovoti su narkotikais. Mes e, nuo 2005 metų paremėme visą virtinę uh, projektų, kurių bendra vertė yra 312 milijonų eurų. ES taip pat finansuoja visą virtinę projektų Europos Sąjungoje. Tai yra narkotikų prevencijos ir informacijos e, programa ir keletas kitų programų. Pirmoji yra labai sėkminga ir ji buvo inicijuota Europos parlamento. Nuo 2007 metų per šią programą buvo projek, e, finansuota daug projektų e, skatinančių novatoriškus metodus kovojant su neteisėtais narkotikais. Mes tikimės, kad e, nauj, naujoje finansinėje perspektyvoje bus pakankamai finansavimo, kovojant tiek su narkotikų pasiūla ir paklausa ir užtikrinant informaciją. Aš dabar norėčiau steigti žodį savo kolegai Jakovui Borotinskijai, kuris pašnekės apie projektą aktus e, susijus su neteisėtos narkotikų priekybos nusikalstamo nusikals, e, organizuoto nusikalstamumo aspektais. Ačiū už galimybę pasisakyti. Norėčiau papildyti prelegentę. Kova su kontrabanda yra labai svarbi sudėtinė dalis. Mes turime vidaus strategiją, kurią patvirtinome 2010 lapkričio mėnesį. Ir šioje programoje numatyta, kad kova su kriminaliniais tinkla, tinklais yra labai svarbus dalykas. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Vienas yra spręsti tuos klausimus prie išorės sienų. Ir yra tokia Europos sienų stebėsenos sistema, kuri padeda aptikti nedidelius laivus gabenančius narkotikus. Išorės sienų apsauga yra labai svarbi. Turi bendradarbiauti ir pasienio pareigūnai, ir muitinės pareigūnai, ir policija. ES viduje taip pat turime labai daug priemonių, su kurių pagalba kovojame su organizuotu nusikalstamumu. Norėčiau paminėti tokias priemonės kaip E, ketvirtąją direktyvą nukreiptą prieš pinigų plovimą, kurią inicijavome padedant komisijos nariai Landstrom ir su kurios pagalba kovojame ir su narkotikus gabenančiais asmenimis ir su kita nelegalia veikla. Dabar taryboje ir parlamente aptariama direktyva dėl neteisėtų pajamų konfiskavimo ir ji taip pat turėtų padėti kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ir taip pat e, su pajamomis gaunamomis iš nusikalstamos veiklos. Kalbant apie nelegales rinkas, tai yra vienas iš pelningiausių verslų. Puiku, kad matome, kaip formuojasi sinergijos tarp įvairių agentūrų ir kad EMCDDE e dirbs kartu su Europolu ir parengs bendrą ataskaitą apie narkotikų rinkas. Ši ataskaita bus pristatyta kitų metų pradžioje. Joje bus remiasi ilgalaikė MCDDE stebėsenos patirtimi, taip pat moksliniais duomenimis, žvalgybinė informacija, kurią turi Europolas. Taip pat matome, kad ir valstybės narės e, stiprina bendradarbiavimą po Lisabono sutarties įsigaliojimo yra sukurtas ES politikos ciklas kovojant su organizuotu nusikalstamumo. Valstybės narės būrėsi padedant komisijai ir nustato operatyvinės veiklos prioritetus teisės saugos rytyje. Turime aštuonis prioritetus kovojant su narkotikais ir jie yra štai kokie, beje labai konkretūs nes dėl jų valstybės narės susitarė. Taigi, jie priepia tokius dalykus kaip organizuotų nusikalstamų grupuočių pajėgumų silpninimą, taip pat vakarų Afrikos regione ir Europos Sąjungoje, vakarų Balkanų zonos e, pajėgumų silpninimą. Trečia, maž, siekiame mažinti sintetinių narkotinių medžiagų gamybą ES ir stengiamės užkirsti galimybės įvežti nelegalius narkotikus į ES, tame tarpe kokainą, heroiną, kanapės ir kitas kontrabandinės prekes, tame tarpe ir cigaretes matome, kad valstybėms narėms padeda komisija pačiais svarbiausiais aspektais susijusiais su narkotikų kontrabanda. Nekantraujame e, sulaukti diskusijų šiuo klausimu, o ir sveikiname MCDDE parengus šiame ataskaitą. Ačiū komisijos atstovams, o dabar suteiksiu žodį E, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, ponui Gots. Ponios ir ponai, man didelė garbė šiandien pristatyti naujausią informaciją, kurią yra parengusi MCDDE. Ir aš buvau paprašytas pristatyti ir naują e, darbo programą ir strategiją 2013-2015 metams buvo aiškiai pasakyta, kad didžiausias politikos iššūkis ES yra narkotinės medžiagos, nes tai jos daro žalą ne tik asmenims, bet ir šeimoms ir bendruomenėms. Ir matome, kad su narkotikų kontrabanda yra susijęs ir smurtas. Mūsų analizėje yra nurodomi visi iššūkiai, stengiantis kovoti su šia rinka, su sintetinėmis narkotinėmis medžiagomis. Tačiau vis tiek e, narkotikų vartojimo lygmo išlieka didelis. Daugiausia heroinas, kokainas, kanapės. Jų vartojimas daugelie šalių mažėja. Pirmiausia, pasižiūrėkime, kokia situacija su heroinu ir opijatais. Nuo 80-mečio šios narkotinės medžiagos buvo labai populiarios ir dėl to buvo sukurta mūsų agentūra dešimtajame dešimtmetyje. Ir, kaip prisimenate, Prancūzijos prezidentas Miteranas inicijavo mūsų organizacijos įsteigimą. E, opiatų varto, opiatus vartojo vienas iš 250 e, piliečių. Ir mes stengiamės kovoti su heroino sukeliamomis problemomis. Buvo daug asmenų, kurie perdozavo narkotikus, tai plito živ, hepatitas ir tokiu būdu buvo daroma žala visuomenėje. Dabar mūsų analizė rodo, kad ko gero įeiname pradedame naują etapą, nes e, heroino vartojimas, ypač virkščiamų narkotikų vartojimas, mažėja. Visoje Europoje mažėja jaunų narkotikų vartotojų, dažniausiai dėl gydimo kreipiasi vyresni asmenys. Rinkos duomenys rodo, kad e, Europoje yra mažiau heroino ir Taip pat konfiskuojami skaičiai irgi rodo, kad heroino vartojimas mažėja. Pavyzdžiui, Airijoje ir Junktinėje karalystėje buvo nustatytas heroino trūkumas, o Estijoje, Suomijoje heroiną pakinti sintetiniai opijodai. Kalbant apie heroiną, Buvo dėto daug pastangų siekiant sumažinti pasiūlą ir policijos pastangos buvo labai svarbios. Taip pat svarbu buvo ir tai, kad buvo organizuojamas gydimas nuo priklausomybių. Praėjusiais metais 1,1 milijono europiečių buvo gydomi nuo priklausomybės nuo narkotikų. Daugiau kaip pusė Europos opijatų vartotojų e, gali pasirinkti gydimo galimybės, nors kai kuriuose šalyse tokių galimybių dar nepakanka. Taip pat mažėja infekcinių lygų skaičius. Graikijoje ir Rumunijoje dabar pastebėtas živ protrukis ir tai rodo, kad dar labai svarbu kovoti ir dėti daug pastangų šioje srityje. Taip pat labai svarbu dirbti su e, pažeidžiamomis visuomenės, grup, visuomenės grupėmis. Taip pat e, asmenys įkalinimo įstaigose vartoja daug narkotikų ir didėja smurtas, didėja tolerancija opiatams. Ir būtent todėl reikia ir toliau teikti sveikatos priežiūrą, kad būtų gelbėjama daugiau gyvybių. Labai sudėtinga yra stimuliantų rinka. Dabar vartotojams yra prieinama daug įvairiausių narkotikų, kokainas, ekstazi, ir toliau yra populiarūs, tačiau kai kuriuose šalyse sintetiniai katinonai, tokie kaip metadonas, e, yra populiarūs, tačiau kokainas yra antrasis e, populiariausias narkotikas po kanapių. Ir per paskutinius metus 4 milijonai piliečių vartojo kokainą. Tose šalyse, kuriuose kokaino suvartojama daug, rodikliai rodo, kad suvartojimas jau pasiekė viršūnę ir dabar mažėja. Kokainas e, nėra grynas ir todėl vartotojai renkasi kitus narkotikus, dėl to gali atsirasti ir kitų neigiamų pasiekmių. Bet kokainas yra tik vienas iš stimulantų, kurie dabar yra populiarūs Europoje. 2 milijonai europiečių vartojo ekstazį. O ekstazį rinka taip pat keitėsi per paskutinius metus. Pirmiausia, matėme, kaip sumažėjo MDMA, ekstazio tablečių. Metadronas irgi pardavinėjamas kaip ekstazis. Dabar ekstazi rinka atsigauna ir kai kuriuose šalyse taip pat vėl tampa populiarios tabletės. amfetaminai ir toliau vartojame šiaurės ir vidurio Europoje. 2 milijonų europiečių praeisiais metais vartojo amfetaminą ir amfetaminų vartojimas išliko stabilus. Taip pat vartojamas etamfetaminas. Metamfetaminas vartojamas Čekijoje, Slovakijoje Bet dabar iš Šiaurės Europos, iš Graikijos, Cipro, Kipro, Vengrijos, ypač Bavarijos, Saksonijos gavome informacijos, kad e, metamfetamino vartojimas didėja. Stimulantų rinka plečiasi ir tobulėja. Praeisiais metais atlikome rizikos vertinimą ir įvairias amfetamino rūšis Ir šie klausimai buvo aptariami mokslinėme komitete ir Europos medicinos komitete, pasitelkus įvairius partnerius ir mokslininkus. Ir buvo nustatyta daug mirčių susijusių su e, keturių metilamfetamino vartojimą. Gamintojai kuria naujus amfetamino junginius 2011-aisiais buvo sukurtos 49 naujos narkotinės medžiagos. 2012-aisiais šis skaičius viršijo. Dabar jau yra nustatyta 60 naujų junginių. Sintetiniai kanabinoidai ir katinoidai yra vartojami. Tačiau pranešama ir apie kitas cheminės medžiagas. Narkotikų rinkos, į, į narkotikų rinką tiekiamos įvairios naujos medžiagos. Kai truko heroino, opioidų vartotojai švirkštėsi katinoidus. Kai kurie jaunuoliai vis dažniau vartoja naujas narkotinės medžiagas ir ši problema jau tampa tarptautiniu susirūpinimu. Taigi reikia stiprinti savo kovos su narkotikų politiką. Taip pat kūriamos naujos priemonės siekiant kovoti su narkotikais, atliekamas rizikos vertinimas, mes jau jį aptarėme. Taip pat reikia pagerinti teismo medicinos galimybės, geriau suprasti sveikatos ir su, narkotikų poveikį sveikatai ir sumažinti paklausą. Paskutiniais metais daug naujų ir senų medžiagų yra pardavinėjama ES rinkoje. Vis dar nedaug piliečių vartoja ir todėl labai sunku susekti ir nustatyti. Ir jauni žmonės vartoja narkotikus, buvo nustatytas veikatos problemų, kurios yra sėtinos su šių narkotikų vartojimo. Dažnai mums yra sunku nustatyti naujas atsirandančias grėsmės. Norėčiau dabar pakalbėti apie situaciją su kanapėmis. Neseniai atlikto toje analizėje nurodoma, kad yra importuojama kanapių derva ir kanapės auginamos ir nedideliais kiekiais asmeniniam vartojimui ir kartais naudo, naudojama labai sudėtinga technika ir yra ištisos kanapių plantacijos. Praėjusiais metais 23 milijonai vartojo kanapes. Tai yra vienas iš penkiolikos augusių asmenų. 3 milijonai suaugusiųjų vartoja kanapes kasdien arba beveik kasdien. Problemos susijusios su kanapių vartojimu jau yra geriau suprantamos ir dabar yra siejamos su ilgalaikiu intensyviu kanapių vartojimu. Pradėjusieji vartoti kanapes vėliau pereina prie stipresnių e, narkotikų ir jiems vis dažniau prireikia gydimo. Ponios ir ponai, šioje naujoje ataskaitoje yra atskleidžiama labai sudėtinga su narkotikų vartojimu susijusi situacija. Yra ir gerų žinių, tačiau labai dažnai visi nusiteikia pesimistiškai ir abejoja mūsų pasiektą sėkmę. Tačiau akivaizdu, kad europinis požiūris, kuriuo remiantis yra pripažįstama, kad ir pasiūla, ir paklausa yra vienodai svarbus, pasitelkiami moksliniai tyrimai, pripažįstama, kad reikia siekti ilgalaikių tikslų ir kad visgi yra pasiekta ilgalaikė pažanga. Taip pat norėčiau ir perspėtėjus. E, sprendimų prieimėjams kartais labai sunku pasirinkti prioritetus. Dabar labai svarbu investiciją skirti kovai su nelegaliais narkotikais. Ir svarbu pasirinkti tokias priemonės, iš kurių nauda būtų didžiausia. Ir būtų labai blogai, jeigu būtų nutraukta parama šioms rytims. Rinkos yra dinamiškos, inovatyvios, greitai prisitaiko prie naujų galimybių, taigi mums reikia būti tokioje pozicijoje, kad galėtume su tuo kovoti. Reikalinga išsami strategija, kurią paminėjo Dan anksčiau ir mes ją pristatysime 2013 metais. Lapkričio 15 dieną kartu su komisijos nare. La. E, mes pradėjome, paskelbėme apie šį dokumentą, šią ataskaitą dešimt valstybių narių nacionaliniu mastu savo šalyse pradėjo dauguma tą pačią dieną, kiti anksčiau ar vėliau kelioms dienomis pradėjo šią veiklą. Ir Vieną savaitę apie tai rašė spauda. Mes žinome apie situaciją naujose valstybėse narėse. visose valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje, Kroatijoje ir Turkijoje yra pateikiama daug informacijos, pateikiama informacija ir tarptautinių mastų, daugiausiai kiek yra nustatyti Australijoje ir JAV, didėja Kanadoje, Venezueloje, Ukrainoje. Deja, dar negavome informacijos iš Kinijos ir Pietų Korejos, nes tos šalys per paskutinius metus buvo dažnai minimos. Ataskaitoje E, buvo atsisiųsta daugiau kaip 8 tūkstančius kartų, ji yra parengta įvairiomis kalbomis, ji buvo spausdinama 25 tūkstančius kartų O dabar norėčiau pereiti prie naujos EMCDDE 2013-2015 e metų darbo programos. Tai yra nauja programa po naujos reglamento redakcijos ir jos šią programą su, su, iš dalies suformavo ir šio komiteto veikla ir pasiūlymai. Mes stengiamės stebėti dabartinę situaciją susijusią su narkotikų vartojimu. Mes daug dėmesio kreipiame į išorės veiksnius ir iššūkius, kurie padeda formuoti mūsų agentūros darbą. Europos finansinė ir institucinė aplinka padeda dirbti šiuo klausimu, atsiranda naujų iššūkių, naujų reikalavimų agentūroms ir turbūt galite įsivaizduoti, kad tie reikalavimai ne visada yra, tiems reikalavimams įgyvendinti ne visada užtenka finansų. Vyksta konsultavimosi procesas su ES institucijomis, taip pat reitoks e, centrais, kitomis ES agentūromis taip pat TVR agentūromis ir Europolo lygų kontrolės ir prevencijos skirime. Ir suprantama, konsultuojamasi su visuomenė. E by... Tai buvo Europos komisijoje ir jie kontaktavo su mūsų planavimo procesu. Mūsų vizija 14-15 tai yra pateikti realistišką analizę Europos, Europoje narkotikos srityje ir mes turėtume perėti nuo informavimo prie analizės centro. Ir čia mes vadovausime trimis principais. E, tai yra mes sieksime pakeitimų galim pasakyti, kad tai mūsų pagrindiniai įsipareigojimai. Pirmiausia, tai pateikti greitą e, tikslę analizę apie narkotikų situaciją, toliau gauti geriausią vertę iš investacijų, investavimų, kad jie taptų vis efektyvesni. Ir trečias dalykas, aiškus, tai yra ryšiai ir į vartotoją nukreiptas požiūris. Šitie trys principai leidžia mums pradėti e, dirbti su penkiais prioritetais. Pirmiausia, suprasti problemą, toliau atsakymai ir geriausia praktika, toliau naujos šakos ir vystimasis, toliau paramos politika ir penkta, tai parengti informaciją apie paklausą ir rinkas. Čia kaip mes perkipsim viziją rezultatus, norėčiau pailistruoti trim pavyzdžiais – iš mūsų darbo programos. Pirmiausia, tai susijęs su kasmetinė ataskaita, kurią pateikiau, ne šitą ataskaitą, kurią pateikiau ir kurią jūs turite prieš save yra paskutinį kartą, kokią jūs matote šituo formatu. Nuo 2013 metų mes pateiksime tikslinėms grupėms visiškai perdirbtą naujos koncepcijos kasmetinę ataskaitą. Čia mes pasistengsim atspėti atspindėti e, besigeičiančią situaciją, panaudoti internetą ir mes tai darysim su mažesniais resursais. Ir taip pat pateiksim mm, aiškę analizę, Euro, analizę Europoje. Naujoje tuos kita bus trumpesnė, bus išversta 22 kalbas ir bus pateikta penkis mėnesius anksčiau. Taigi jūs greit, kitą kartą mane pamatysit greičiau, negu iki šiol būdavo. E, pati ataskaita, pats pranešimas nėra vien tik tai naujas produktas, tai yra didelio paketo dalis. Daug didelis šito paketo dalis yra pateikiamas elektroniškai, čia yra, kaip minėjau, ataskaita, bet mes taip pat pateiksim aiškesnę, e, tikslesnę tik, ataskaitą apie mūsų darbą, mūsų pačių darbą. Ir mes dabar vadinamą trokstantį spotlight, e, šitą ataskaitos dalį, galbūt po kažkiek laiko pakeisim pavadinimą. Tai yra labai trumpas, labai tikslus dokumentas, galbūt išspausinti keturi puslapį, bet daugiausia bus pateikiama internetu ir kiekvieną kartą bus kalbama apie kitus teminius klausimus. Taip toliau yra statistika, kuri jau egzistuoja, pateikiama internetu ir labai suprantamas, aiškus e, grafikų lentelių rinkinys ir statistiškai galima jį panaudoti, tai bus labiau interaktyvus, taip pat bus e, aiškesni šalių profiliai, jie bus prieinami visiems, visi žinos, kaip, kaip mano šalis atrodo Europos kontekste. Antras pavyzdys tai norėčiau paminėti, kad mes ir toliau stiprinsim mūsų stebėsinų sistemą ir analitinę darbą. Be to, aišku, kad reikia stiprinti stebėjimą, stebėseną paklausos srityje. Mes čia labai dažnai kalbam apie 4-5 indikatorius, o dabar mes parengsim naujus indikatorius e, ir atspindinčius e, situaciją narkotikų ir nusikalstamumo srityje. Ten kalbėjo taip pat apie narkotikų platinimo indikatorius. Toliau gerinsim e, ankstyvo perspėjimo ir rizikos vertinimo sistemas, rizikos vertinimo mechanizmą. Ir mes parengsim SPAT, tai yra 15-16 mm, metų grupės mm, situacija ir dar vienas pavyzdys, norėčiau pabrėžti, kad mes imam, dedame pastangas geriau informuoti politikos, politikos rengimas srityje į tiek institucijas, tiek valstybės narės. Mes dirbam kartu su komisija ir teikiam pagalbą komisijai apie e, naujas narkotikų vartojimo strategijas, kaip Dana minėjo, ir taip pat teiksim pagalbą individualioms valstybėms narėms, joms padedant vertinti procesus ir jų strategijas, jeigu jos to paprašys. Taip pat ir toliau e, tęsim veiklą mums priskirtą, dirbsim kartu su Europolu ir darbą e, pagal kausai operacinį veiksmų planą. Manau, kad čia jau galiu baigti ir esu įsitikinęs, kad nauji šitos daugiametės programos rezultatai padės e, gauti informaciją, padės teikti informaciją ir analizę susijusiu su e, narkotikų problema Europoje ir netrukus mes susitiksim ir pradėsim rengti programą 13 metams. Esu pasirengęs atsakyti klausimą. Dėkuoju, panegėts, ir keletas kolegų norėtų pasisakyti Jekolino Siber, ponas Lopės. Ponas Jekolinas, žodis jums. Short. Labai prašom kalbėti trumpai. Zenta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes išklausėm gerus, labai gerai sustruktūruotus pasisakymus, kalbė, du kalbėtojai ir be jokios abejonės 2012 metai, 12 metų kasmetinė ataskaita sutampa su tuo, kad baigiama gyvendinti ir daugiametė kovos su narkotikais programa. Taigi, tai tinkamas laikas, kad mes išsiaiškintume, kokia yra situacija praėjus septiems veikloms, veiklos metams. Ir mes išgirdome apie tai, kas vyksta, kaip keičiasi rinka, plečiasi rinka, atsiranda nauji narkotikai, ypač sintetiniai narkotikai, kurie atsiranda, kurie ir jų skaičius vis didėja, dabar jų yra labai daug. Taip pat yra problemos susijusios su įvairiomis teisinėmis sistemomis, kai kiekviena valstybė nari laikosi vis kitokio požiūrio, kalbant apie e, mažinimą paklausos ir pasiūlos. Taigi aš norėčiau perėti prie savo klausimo. Ir tai susiję su fizinė ir psichinė gerovė tų žmonių, kurie gyvena Europos Sąjungoje. Ponas Golds minėjo jaunus žmonės, tačiau busimojoje programoje 13-15 metams bus tarpdisciplininis požiūris. Taigi turėtų būti nuoroda ir į elgesį, elgseną. Turėtų būti tarpdisciplininis požiūris. Ir kaip atrodys tas naujas požiūris, ar bus atsižvelgta į naujas priklausomybės, ar e, bus kiti psichotropiniai e, narkotikai atspindėti, tai ar bus daugiau dėmesio skiriama narkomanams kalėjimuose. Kaip žinome, labai daug e, kalėjimuose esančių žmonių narko, vartoja narkotikus. Ir koks yra holistinis požiūris, kokį jūs planuot požiūrį gyvendinti? Dėkuoju, ponė Stipel. Dėkuoju, norėčiau kalbėti labai trumpai. Norėčiau daugiausia dėmesio skirti prevencijai. Ne tai, ką mes darom, kaip, pa, kaip mažinti poveikį, bet kaip mes galėtume geriau informuoti vairias e, asmenų grupės, ponas Jekolina tą taip pat minėjo. Ir susijęs arba tarpdisciplininis požiūris. Anksčiau narkotikų prevencija buvo, e, tiesiog ta politika buvo orientuota į jaunus žmonės. Ir Na, poveikis tai buvo tikrai baisus ir ypač pašalinis narkotikų vartojimų poveikis. Aš žinau apie šitą požiūrį iš 10-mečio, bet dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip suderinti įvairias, ko, įvairios politikos rytis. Norėčiau žinoti, kaip, kiek įvairius. Uh, grupės bus atspindėtos, kaip jas paveikia narkotikų vartojimas. Tačiau mano bendra nuomonė, bendras požiūris yra tai, kad iš principo nereikia naujų teisės aktų kiekvieną kartą, bet reikėtų pasinaudoti dabar turimą sandarą. O ką reikia daryti, reikia tiesiog geriau suderinti mūsų politiką. Manau, kad valstybių narių lygmenių mes tiesiog turim paskleisti daugiau informacijos apie tą faktą, kad yra visa eilė sektorių, kuris reikia suderinti. Lopes. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau pateikti vieną klausimą apie mirtis nuo perdozavimo. Ataskaitoje teigiama, kad 2009 metais buvo 1600 e, atvejų ir maždaug pusė jų buvo Junktinėje karalystėje ir, ir e, Vokietijoje, o dešimtais metais kalbam apie 7000 mirčių. Tačiau e, kolega kalbėjo apie apie opiatus. Kalbėjo, kad daugiausia buvo 2010 metais, kai kuriuose šalyse, Graikijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, daugiausia mirčių, tai aš nelabai suprantu, kaip, iš kur atsiranda tie skaičiai. Atvirai šnekant, man atrodo, kad kalbant apie mirtis nuo perdozavimo, reikia atkreipti ypatingą dėmesį e, tiems atvejams apie tai kalbėti ataskaitoje. nuo 2010 metų mes neturim tikslių skaičių, nežinome, kas vyksta atskiriuose šalyse. Reikia daugiau informacijos apie gydimą, norime žinoti, kokia situacija įvairiuose šalyse, kokios gydimo priemonės yra prieinamos. Ir ypatingai, ką norim žinoti, tai norim žinoti, kas vyko po dešimtų metų. Ar tai yra yra aspektai, kurie, kurie atspindi narkomanų sveikatą įvairiose šalyse. Mes neturim e, skaičių apie e, įkalintus narkomanus, mums reikalingi skaičiai, nes tai yra labai artima, labai svarbi politika. Taigi norime žinoti, kuo daugiau, kurios, kuriuose šalyse yra baudžiama už narkotikų vartojimą, kuriuose ne. Ir norim daugiau skaičių apie mirtis nuo perdozavimo, nes tai galėtų būti labai uh, labai reikalinga. Suteiksiu žodį dabar komisijai atsakyti. Dėkoju už tris klausimus, labai glaustai pabandysiu atsakyti į juos visus ir paskui suteiksiu žodį, perduosiu žodį Volgankui, jis galbūt e, daugiau turinio iš ataskaitos pateiks. Atsakant e, panui Jekolino, iš tikrųjų teisinga mintis, e, kad e, į narkomaniją reiktų pažvelgti šiek tiek plačiau ir šią prasme naujoji narkotikų strategija akcentuoja ne tik tai neteisėtų narkotikų, bet ir teisėtų medžiagų vartojimą. Na ir Europos komisija finansuoja didelį mokslo tyrimų projektą, kurio pavadinimas Alis Rap. Jis yra susijęs su adikcijomis ir gyvenimo būdo tyrimais. Šis projektas finansuojamas iš septintosios mokslo tyrimų programos. E, ten nustatomas ryšys tarp atskirų e, adikcijų ir e, medžiagų. Atsakant poniai Zipel, kuri klausė apie prevenciją, tai iš tikrųjų prevencija didelė dalim yra valstybių narių kompetencijos rytis dėl subsidiarumo principo, tačiau strategija, pirmininkė, pertraukę kalbėtoje. Prašom, kolegos, susėskite, teskime diskusiją, nes negalėsime pradėti balsuoti, kol nebaigsime šios diskusijos. Taigi, naujojoje strategijoje akcentuojama prevencijos svarba. M, Iš tikrųjų, nuo čia ir prasideda narkotikų problema. Mes akcentuojame, kad e, reikia galvoti apie įvairias prevencijos rūšis, bendrąją, tikslinę prevenciją ir taip toliau. Dabar ponas Götz, kiek galima glaučiau? Pabandysiu. Pirmiausia, pono Jekolino mintis apie kitas adikcijas ir e, santyki tarp teisėtų ir neteisėtų medžiagų. E, valstybėse narise skirtingo požiūrio laikomasi pietuose ir Europos centre. Daugiausia susitelkiama ties adikcija, o ne ties tuo, ar tai yra legali ar nelegali medžiagą, taip pat e, kalbant apie kitas adikcijas, sakysime, Skandinavijoje, šiaurės šalise, e, tas skirtumas daromas truputį griežčiau. Taigi šitoj srityje yra tam tikrų pokyčių ir mes tas tendencijas matome visoje Europoje. Kalbant apie prevenciją, galime aiškiai pasakyti, kad prevencija tai e, sritis, e, kur kalbama apie narkotikų paklausos mažinimą. Kol kas e, visos kalbos rėmėsi daugiau politinė valia, o ne konkrečiais skaičiais ar mokslo tyrimų rezultatais. Na, o pastaraisiais metais matome, kad prevencinės programos yra atidžiau vertinamos Ir dabar telkiamasi visų pirma ties e, e, jaunų žmonių, vaikų auklėjimu, mokymu, kaip reikia elgtis. Ir e, antrasis aspektas yra susvilkimas ties labiausiai pažeidžiamomis grupėmis, ar tai būtų mažuma, ar kažkokia bendruomenė ir e, mes jau dabar galime matyti, kas veikia, o kas ne. Iš tikrųjų, atsakant poniai Lopės, reikia pasakyti, kad e, dauguma iš mūsų duomenų e, yra iš 2010 metų, taigi jie šiek tiek pasenę, rengiant ataskaitą užtrunka, reikia ją išversti ir taip toliau, todėl mes dabar ketiname renkti uh, trumpesnės ataskaitas. Dabar dėl tos trūkstamos informacijos aš jau paminėjau, kad ataskaita yra tik tai vienas iš atskaitomybės paketo elementų. Ir e, kitą informaciją, kurios nėra, šioje ataskaitoje galima surasti kitur. Dėkoju, dėkoju komisijai, dėkoju ponui Götsai už tai, kad dalyvavote, už labai įdomias mintis ir dabar perėsime prie balsavimo. I don't have anything for the You want to uh, book in this? Uh, your, uh, your group, uh, kolegos. Let's continue with the votes. We most probably will need voting cards. Teskime dabar darbą, pereikime prie balsavimo. Visi, tikiuosi, turite pasira, pasiruošę balsavimo korteles. Triliktasis darbo tvarkės punktas - orientacinis balsavimas trečiosios šalies piliečio arba Ne, atsiprašau, mainų paramos ir mokymo programa skirta euro apsaugai nuo klastojimo. E, Pranešėjo ponė McIntyre, suprantu, kad nenori žodžio. Yes. Um, you, Dėkuoju, panė pirmininkė. Norėjau uh, porą trumpų pastabėlių pateikti. Visų pirma, noriu labai padėkoti pirmininkui, kurio nors ir nėra čia, už tai, kad jis išsiaiškino mūsų poziciją dėl deleguotųjų aktų. Ta atsakymą aš išsintinėjau visiems šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi, kad susilauksime paramos dėl 35, 15 ir 1 pakeitimų. Jie tarpusavėje susiję ir remia parlamento poziciją dėl deleguotųjų aktų. Kitas rytis, kur negalėjome sutarti, buvo bendro finansavimo norma. Aš užėmiau pragmatinę poziciją, kad yra svarbu šią programą tęsti. Žinome, kad taryboje yra blokuojančioji mažuma ir mano 13 pakeitimas siekia išlaikyti dabartinę bendro finansavimo normą, nes jeigu paremsime tai, tada galėsime daryti pažangą ir užtikrinsime programos egzistavimą. Na ir pagaliau noriu padėkoti visiems kolegoms už paramą, už pagalbą ir pasinaudoti progą padėkoti Aldo iš sekretoriato už jo puikų darbą ir palinkėti kuo geriausias ploties ateityje. Dėkoju, ponė Makinta, ir teskime balsavimą. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. A, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pereiname prie ketvirtojo. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. B kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pereiname prie 26 pakeitimo. Kas už, už, prieš, susilaiko, pritarta. Septintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 27 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvidešimt aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 29 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 10. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. C. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pereiname prie 12. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 33 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 35. Kas už, kas prieš. Turiu pasitikrinti, pasitikrinkime elektroniškai dėl 35. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Ar visi turite savo balsavimo korteles? 29 už, 19 prieš, dėkoju. 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 37 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. D kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pereiname prie 17, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 40, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 41. Drauge Ne, dabar konstatuojamasis dalis. 20. Už prieš susilaiko pritarta. 21. Už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis. Kas už? Jau balsavome drauge su 35 ir 15. 22. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas dabar. Turėtume balsuoti elektroniškai. Balsuoti pradedame. Thank you. Balsavimas baigtas. 48 už, nei vieną balsą prieš, nei vieną susilaikiusio. Sveikiname ponę McIntyre. Pereiname prie kito punkto mūsų balsavimo sąraše. bendrasis nuostatos dėl prieglopščio ir migracijos fondo ir vidaus saugumo fondo. Pranešėjas yra ponas Fontana, ponė Sargentinį norėtų žodžio, prašau. Dėkoju, pirmininkė, mes norėtume atsimti savo parašą po devintuoju kompromisiniu pakeitimu. Mano kolegės pakeitimas 133 yra paminėtas devintajame kompromise. Mes norėtume, kad išbrauktumėte mus iš devintojo kompromiso. Dėkoju, pereikime prie balsavimo. Pradėsime nuo 51 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 52, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar einame prie trečiojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pereiname prie ketvirtojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 57 už, prieš, susilaiko atmesta. 58 už, prieš, susilaiko atmesta. 59 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dėl 60 nereikia balsuoti, tai lingvistinis pakeitimas. 61, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 62, ir biudžeto 18, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 63 ir 19, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 64, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 65, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Pereiname prie 68, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinti. Gerai, reikia pasitikrinti dėl penktojo kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 35 už, 13 prieš, nėra susilaikiusių. Pritarta. Pereiname prie 72, kas už, prieš. Taip. Atsiprašau, elektroninė balsavimo kortelė visiškai neveikia. Tai mane dabar kolega pakeis, aš elektroniškai negaliu balsuoti iš viso. Aš bandžiau persėsti į kitą vietą tris kartus. Tuomet galbūt problema kortelėje. Bet 48 balsavo, taigi turėtume tęsti balsavimą. Įskaičiuosime jūs atskirai. 72 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta biudžeto 20 už prieš susilaiko pritarta, 9 kas už, kas prieš, kas susilaiko, manau, kad pritarta. Pasitikrinkime dėl devinto. Now it works your machine? Yes. Okay. So, 33. 33. 30 už 16 prieš mm, pritarta devintajam pakeitimui. Pereiname prie 76. 6. Kas už, kas prieš. 76. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 77. Kas už, prieš. Susilaiko pritarta. Atmesta. 10. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 78, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 79, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 80, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta turiu pasitikrinti. 80 pakeitimas. Balsavome elektroniškai. Balsavimas baigtas. 33 už 17 prieš. Prita. E, atmestas, sako pirmininkė. Atsiprašau, turėjau pasakyti, kad pritarta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 82. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 83. Už, prieš susilaiko pritarta. 84 už, prieš susilaiko pritarta, 85 už, prieš susilaiko. Paklausė dar kartą, 85 kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pereiname prie Aštuoniasdešimt šeštojo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 89 kas už, kas prieš, kas. Čia turime pasitikrinti. Balsuojame dėl 89 elektroniškai. Balsavimas baigtas. 21 už 28 prieš, taigi atmesta. Einame prie 87 pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmesta. 88 kas už, kas prieš susilaiko. Pirminkė atsiprašo, dabar dėl 90 reikia balsuoti, kas už, prieš susilaiko pritarta. 91 už, prieš susilaiko atmesta. 92 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pereiname prie 93, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 94 už, prieš, susilaiko pritarta. 95 su pakeitimu žodžiu ir dalimis. Už pirmąją dalį, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Už antrąją dalį, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pereiname prie 96, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 98, kas už, e, atsiprašau, atkrito, pereiname prie 99, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Biudžeto 22, kas už, prie, atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkė. Pereiname prie 101, už, prieš, susilaiko atmesta. 103. Ne. 102. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 103. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 15. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 105. Kas už, prieš nematau, reikia pasitikrinti dėl 105. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už 30 prieš aiškiai atmestas. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pereiname prie 107, kas už, prieš, susilaiko pritarta pritarta. 108 už, prieš, susilaiko, atmesta. 109 angliškame vertime yra klaidų, bet kas už prieš susilaiko pritarta. 23 atkrito 110, kas už prieš susilaiko pritarta. 111, kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta, 112 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Prašom kelti rankas, labai sunku matyti. Taigi 112. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Pereiname prie 113. 14 e, už. Prieš susilaiko pritarta. 115. Kas už? kas prieš, kas susilaiko pritarta, aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar septynioliktasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta, šimtas aštuonioliktas, kas už, kas prieš, kas, sus... kas susilaiko, atrodo, kad atmesta. Pritarta. Pasitikrinkime dėl 118. Prašome balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. 34 už 17 prieš pritarta. Šimtas devynioliktas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šimtas dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 122 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, dabar 123 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 124 kas už, prieš susilaiko atmesta, 125 Galime pasitikrinti dėl 124. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už 29 prieš atmesta. 125. Kas už prieš susilaiko atmesta. 126 ir biudžeto 24. Kas už prieš, susilaiko atmesta. 127, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pereiname prie 128, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pritarta 130 už, prieš susilaiko pritarta. 129 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 131, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad turėtume pasitikrinti, bet tikriausiai pritarta. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 26 už, 21 prieš, 4 susilaikė, pritarta. Pereiname prie 134. Už, prieš, susilaiko atmesta. 135. Už, prieš, susilaiko atmesta. 136. Už, prieš, susilaiko atmesta. 137. Už, prieš, susilaiko atmesta. 138 už, prieš, susilaiko atmesta. 139 už, prieš, susilaiko atmesta. 21 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 140 už, prieš, susilaiko pritarta. 141 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko susilaiko pritarta. Biudžeto 25. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 142. Kas už? Kas prieš? Kas? Turime pasitikrinti. Dėl 142 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. 28 už 23 prieš pritarta. Dabar 143 kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 144 už, prieš, susilaiko. Dar kartą prašom kelti rankas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 24 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 146. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 147. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 148. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 149. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta pritarta. 150 už, prieš, susilaiko pritarta. 151 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 152 kas už, kas prieš. Dar kartą tikrai kelkite rankas, labai sunku. 154. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 153 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 152 už, prieš, susilaiko atmesta. 155 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 156 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 157 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 159 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pritarta, atsiprašo, pirmininkė. 160 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 158 už, prieš, susilaiko pritarta. 26 už, prieš, susilaiko atmesta. 27 už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta. Biudžeto 26 už, prieš, susilaiko. Pritarta, dvide, biudžeto 27 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 163 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Biudžeto 28. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar 162. Už, prieš, susilaiko. Manau, kad pritarta. Ne, balsuokime elektroniškai dėl 162. Prašom balsuoti. Kolegos balsuokite. Tvarkoj, balsavimą baigėme. 29 už 19 prieš, taigi pritarta. Dabar biudžeto 29, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 164. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Biudžeto 30. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 166. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 167. Už, prieš, susilaiko pritarta. 169. Už, prieš, susilaiko pritarta. 170 už, prieš, susilaiko atmesta. Gerai, pasitikrinkime dėl 170-ojo. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. 22 už, 28 prieš, atmesta. Biudžeto 31, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 32 už, prieš, susilaiko, pritarta. 33 už, prieš, susilaiko, pritarta. 171 už, prieš, sus... turiu pasitikrinti dėl 171 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. 22 už 29 prieš. Taigi atmesta. 172 už prieš. Susilaiko. Pritarta. 173 už prieš. Susilaiko. Pritarta. 174 už prieš. Susilaiko. Pritarta. 28 už prieš. Susilaiko. Pritarta. 175 už prieš susilaiko pritarta. 176 už, prieš susilaiko pritarta. 177 už, prieš susilaiko pritarta. 29 už, prieš susilaiko atmesta. 178 už, prieš susilaiko pritarta. 179 už, prieš susilaiko pritarta pritarta 180 už, prieš, susilaiko atmesta. 181 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 182 už, prieš susilaiko pritarta. Pereiname prie 183, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 184 dalimis dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. 185 už, prieš, susilaiko pritarta. 186 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. E, pritarta. Pirmininkė pasitaiso. Pritarta. 187. Kas už, kas prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti. Dėl 187 elektroniškai balsavimą pradedame. Balsuoti baigiame. 27 už 24 prieš pritarta. 189. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. E, konstatuojamosios dalis. 31. Kas už, prieš. Susilaiko atmesta. Pirmasis už, prieš. Susilaiko pritarta. 32 už, prieš, susilaiko pritarta. 33. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Pritarta. Pasitaiso pirmininkė. Biudžeto septintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Aštuntasis biudžeto už. Prieš susilaiko pritarta. 34. Už. Prieš susilaiko atmesta. 35. Už prieš susilaiko pritarta. Trisdešimt šeštasis nebuvo priimtas. 34 e, nebuvo priimtas, 36 atkrito, 37 už prieš susilaiko atmesta, 38 už, prieš susilaiko pritarta. 39 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 40. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 41. Už, prieš susilaiko atmesta. 42. Už, prieš susilaiko atmesta. 43. Už, prieš susilaiko pritarta. Biudžeto 11. Už, prieš Dar kartą, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 45. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Biudžeto 12. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 13. Už, prieš, susilaiko pritarta. 46. Už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis už prieš susilaiko pritarta. Biudžeto 14. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Biudžeto 15 už prieš susilaiko pritarta. 16 už prieš susilaiko pritarta. 48 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 49 kas už, prieš susilaiko pritarta. 50. Kas pri, už, kas prieš susilaiko pri, atmesta. Dabar tiesiekros rezoliucijos projektas. Biudžeto pirmasis už prieš susilaiko pritarta. Biudžeto antras už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis už prieš Prašom kelti rankas. Biudžeto trečiasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtasis atkrinta. Ne, reikia balsuoti. Dėl ketvirto. Už, prieš, susilaiko pritarta. Elektroniškai balsuokime paskutinį kartą. Galtinis balsavimas. Prašom balsuoti. Kolegos, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 už, 3 prieš, 5 susilaikė. Sveikiname pranešėją. And, uh, Ir paskutinis balsavimas šį rytą, tai yra orientacinis balsavimas dėl pasiūlymo, dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, dėl teisių ir pilietybės programos 2014-2020 parengimo. Pranešėja ponia Gons, ji norėtų pasisakyti. Ačiū, labai trumpai norėčiau padėkoti visiems Už palaikymą nuomonės rengė penki komitetai, du komitetai dirba užimtumo srityje, bendradarbiauja pagal 50 darbo tvarkos taisyklių punktą. Taigi labai svarbu buvo išlaikyti pusiausvyrą, manau, kad tai yra labai stipri nuomonės ir ga, nuomonė ir galime pradėti dėl jos balsuoti. Ačiū visiems, kurie prisidėjo. Ačiū poniai Gons, pradėkime balsavimą. Pač biudžeto vienas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. Biudžeto du, kas už prieš susilaiko atmestas. Pirmas kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. FEM 21, kas už prieš, susilaiko atmestas. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Pereikime prie penkto kompromiso, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 112 pakeitimas kas už, prieš, reikia pasitikrinti. Elektroniškai pasitikriname balsavimą dėl 112 pakeitimo pradedame. Baigiame balsavimą 26 už, 24 prieš, susilaikiusių nėra. Patvirtintas. Dabar pereikime prie šešto kompromiso. Balsuojame dviem, dviem dalimis dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Balsuojame už antrąją dalį. Dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Taigi dabar pereikime prie aštunto kompromiso, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dabar pereiname prie 26. Balsuojame tik už vieną dalį, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Prašau kelti rankas per balsavimą. FEM 26. Pradedame balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. 19 už, 29 prieš, 2 susilaikė atmestas. Toliau FEM 25. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dvyliktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. FM e 29 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Tikriname elektroniškai dėl FEM 29. Pradedame. Baigiame. 27 už, 22 prieš, vienas susilaikęs, taigi patvirtintas. Toliau 13 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Employment 19, kas už prieš susilaiko atmestas, 14 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau periname prie 140 pakeitimo, kas už prieš. Prašome kolegos kelti rankas. Dar kartą balsuojame dėl 140 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas 140 tikriname elektroniškai, pradedame. Baigėme. Prašome balsuoti. Baigėme. 18 už, 19 prieš, 13 susilaikė. Peti 16, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pereikime prie 16 kompromiso, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau PT25 kompromisas, kas už prieš susilaiko atmestas. 17 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Employment 22, kas už prieš susilaiko patvirtintas. PT27, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dabar pereikime prie FEM 38, tam tikros dalies, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 20 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau, FEM 40, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, at, patvirtintas. Dabar 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau balsuojame dėl FEM 43. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 35 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 164 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Jūri 5 kas už, prieš susilaiko atmestas. Badži 12. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 165. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 166. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 167. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Badžiai 13. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 23. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Dabar balsuosime dėl 173. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 24. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Dabar Balsuosime dėl Employment 25, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 25 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau balsuosime už budžet 15, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 26 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 184 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtintas Atmestas. 41 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 42 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 43 už, prieš susilaiko patvirtintas. FEM 49 kas už, prieš susilaiko atmestas. 185 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. 27 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Dabar balsuosime dėl e, konstatuojamosios dalies 49 pakeitimas atmestas, peti vienas, kas už prieš susilaiko atmestas, 50 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, peti 2 ir budget 3. Taigi 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 47, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Pereiname prie 29 kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 30 kompromiso, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 31 kompromisas, balsuojame dviejomis dalimis, už pirmąją dalį, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Už antrąją dalį, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 66 pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmestas. 68 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas. 69 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. Employment 4 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 32 kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 70 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Employment 5, kas už prieš susilaiko patvirtintas. FEM 7, kas už prieš susilaiko atmestas. FEM 8, kas už prieš susilaiko atmestas. FEM 9, už prieš susilaiko atmestas. Dabar balsuosime dėl 78 pakeitimo, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 33 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 81 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas. 83 pakeitimas, kas už prieš už 83. Kas už, kas prieš susilaiko. Tikrinsime elektroniškai, dėl, aš, balsuojame dėl 83 elektroniškai. Pirmininkė atsiprašo, reikės grįžti, bet dabar pabaikime balsavimą dėl 83 pakeitimo, kadangi buvo neaišku, prašome balsuoti elektroniškai. Kolegos, prašome balsuoti, baigėme balsuoti jau. 20 už 30 prieš, taigi atmestas. O dabar grįžkime prieš FEM 11. Atsiprašo pirmininkė, kad praleido. Taigi už FEM 11. Dėl FEM 11, kas už, prieš susilaiko atmestas. O dabar toliau tęskime, balsuojame dėl 34 kompromiso už prieš susilaikį patvirtintas. 85 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 35 kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas. 36 kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas. Balsuojame už 90, dėl 91 pakeitimo už prieš susilaikė atmestas. Budget 6, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 92 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 94 už prieš susilaikė patvirtintas. 37 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 95 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. 96 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. 27 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 13 pakeitimas, kas už, prieš. Tikriname dėl 13. Elektroniškai pradedame. Peti 13. Baigiame balsuoti. 28 už, 23 prieš. Taigi, patvirtintas. Toliau 38 pakeitimas, e, kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau balsuosime dėl 98 pakeitimo, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Toliau 39 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau balsuojame už 14 pakeitimą, už prieš patvirtintas. 14 pakeitimas ir employment 12, jie vienodi, kas už prieš patvirtinta, už 15, dėl 15 už prieš susilaikė patvirtintas. 41 kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas. FEM 17, kas už prieš susilaikė atmestas. 42 kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas. Toliau balsuojame dėl FEM 6 dviejomis dalėmis. Balsuojame pirmos, pirma dalis atkrenta už pirmąją. Taigi kas už prieš atmesta. FEM 19, kas už prieš susilaikė atmesta. 101 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 43 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Toliau balsuosime dėl employment 13, kas už prieš. Nematau, prašome kelti rankas, tikrinkime elektroniškai, pradedame. Prašome balsuoti. Kolegos, balsuokime. Baigiame. 30 už 20 prieš vieną susilaikęs patvirtintas. Toliau FEM 20, kas už, kas prieš susilaikė, atmestas. 44 kompromisas, kas už prieš susilaikė, patvirtintas. Ir galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Prašome balsuoti. Balsavimą baigėme. 47 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname, ponė Gons. Jau maniau, kad pabaigsime laiku, tačiau dėje minutėlę palaukite. Kaip žinote, kolegos reikalingi jūsų balsai. Dar nebaigėme balsuoti. Turime pateikti parlamentui, parlamento pirmininkui rekomendaciją dėl ekspertų E, narkotikų prevencijos rytyje Europos stebė, narkotikų stebėsenos centrui Lisabonoje pagal, pirm, pagal pirmininkų saigos nustatytas taisyklės Libe komitetas turi patvirtinti sąrašą pagal balsavimą ir pasiūlyti kandidatus. Už kandidatus balsuosime elektroniškai iš eilės, už vieną po kito. Atsižvelgsime į palankius balsus ir po to pateiksime kandidatų sąrašą. Prašau atkreipti dėmesį, kad nebalsuosime prieš ir nebus susilaikymo, balsuosime tik už. Po rezultatų Mes sąrašą sudarysime pagal, kandidatus e, surašysime pagal gautų balsų skaičių. Taigi, tie asmenys bus pasiūlyti kaip savarankiški ekspertai, o tie asmenys, kurie bus trečioje ir ketvirtoje vietoje, jie bus pasiūlyti kaip pakaitiniai nariai. Yra pasiūlyti šie penki kandidatai, juos išvardysiu abicėlės tvarka, prašau paklausyti. Ponas Masimo Kanu pasiūlė EPP frakciją, ponia Karmela Kosta, taip pat EPP, ponia Barbara Durkop, Durkop pasiūlė socialistai, ponia Katalin Felvinči pasiūlė socialistai ir ponia Karla Rosi pasiūlė Alde frakciją. Balsuosime už šios kandidatus atskirai ir elektroniškai. Ah, I was, I Dabar aš turiu mm, ištraukti burtus ir mm, išsiaiškinti, nuo kurio, kurios pabradės pradėsim, o paskui bus abicėlės tvarka bastojama. Ponas Masimo Kanu. Taigi išlieka abicėlės tvarka ir mums nuo to geriau. Taigi pradėkime. Pradėkim balsavimą. Dabar balsuojame e, už kandidatus, kiekvieną atskirai. Pirmiausia, balsuojam už, dėl pono Mastimokanų. Tai yra elektroninis balsavimas. Galima balsuoti. Siūloma balsuoti dabar dėl pono Kanų. Jį pasiūlė EPP. Balsuojame elektroniniu būdu. Taip, toliau. Vieną sekundėlę. Dvidešimt už. Toliau antras kandidatas, ponia Karmela Kosta. Siūlė EPP, ponia Karmela Kosta, pradėtų balsavimą dėl jos. Balsavimas baigtas. 19. Trečiasis kandidatas, ponė Barbara Durkop-Durkop, siūlo mm, SND. Baigime balsavimą, taip. 34 balsavo už šią kandidatę. Toliau, ponė Katalin Felvinčiai siūlo SND. Balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. 21 už. Toliau ponia Karla Rosi siūlo Aldę. Prašome balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 31 balsas. Taigi dabar turim ponę Barbarą Durkov Durkov, 34 balsai, pirmą pavardį, toliau ponę Karlą Rossi, 31 balsas, į antroje vietoje, toliau Pona Katalin Svelvinči gavo 21 balsą ir ponas Masimo Kanu gavo 20 balsų paramos. Taigi, įveikėm šią užduotį, dėkoju visiems ir dabar koordinatorių e, susitikimas prasidės po pusvalandžio.